pranešimo bus balsuojama ketvirtadienį. Taigi, ponios ir ponai, baigėme svarstyti šiandienos darbų tvarkę. Rytoj, sausio 13 dieną, e, atnausime darbą 9 valandą. E, bus po to e, pertvarka nuo 1 iki 3 valandos. Žinoma, visą naujausią informaciją dėl darbų tvarkės rasite vidinėme parlamento tinklalapį.